Cominciamo, va. Cominciamo. Buonasera a tutti, cominciamo. Allora, innanzitutto il punto 1, adozione del progetto e... Labą dieną, visų pirma pradėsime darbo tvarkę nuo pirmo darbo tvarkės punkto, tai yra darbo tvarkės tvirtinimas. Jūs visi ją gavote ir yra numatoma pakeisti darbo atvarkę. Po 15 punkto, punkto nagrinėsime 17 ir 18. Tai reiškia iš karto po 15 punkto nenagrinėsime 16 punkto Europos audito rūmų specialiosios ataskaitos, o ji bus nagrinėjama po 18 darbo atvarkės punkto. Uh, punto 2 l'approvazione del verbale di riunione della CONT. Taigi, toliau tvirtiname praėjusio posėdžio protokolus. Tai yra birželio 22 dienos posėdžio protokolas. Jis jį gavote rugsėjo mėnesį, toliau Liepos 1 dienos protokolas, jį gavote jau Liepos 15 dieną ir Liepos 12-13 dienos protokolai, kurį taip pat gavote Liepos 15 dieną. Jeigu niekas neprieštarauja, tai tuomet tvirtiname protokolus. Toliau trečias darbo atvarkės punktas. Visų pirma, kalb, pristatysiu kalbų re, režimą ir taip pat norėčiau priminti jums visiems, kad mums reiks balsavimo kortelių, nes tu jau pat pradėsime balsuoti. Taip pat norėčiau informuoti jūs apie tai, kad turėjome rugsėjo pabaigoje lankytis Vengrijoje, tačiau tas vizitas buvo at, nukeltas vėlesniam laikui. Spalio penktos dienos popietę po išvyksime į Vengrija. Jums buvo tos, to vizito darbo tvarkė išsiusta. Taip pat koordinatoriai patvirtino pirmininko pasiūlymą, kad turėtų vykti nuomonių pasikeitimas dėl audito rūmų ir čia turėtų tame, tame pasikeitime nuomonėmis dalyvauti auditorumų atstovai. Atrodo, kad spalio 25 dieną auditorumų atstovas negalės e, dalyvauti mūsų posėdėje. Ši tema bus nagrėjama lapkričio 12 dienos posėdėje. Toliau norėčiau pasveikinti naujus sekretoriato narius, ponę Danielą Bol ir ponę Skodarikova. Taip pat tikiuosi, kad jau paruošėte savo balsavimo korteles ir iš karto pradėsime balsuoti. Balsuosime dėl 4, 5, 6, 7 ir 8 darbo tvarkės punktų. Visų pirma, dėl ketvirto darbo tvarkės punkto. Tai yra tarp institucinis susitarimas dėl bendradarbiavimo biudžeto klausimais. Nuomonės projektą tvirtinsime. Balsuosime dėl nuomonės bendrai, taigi pradedame balsuoti. La carta. One moment. Ok. Mi chiedono di aspettare un secondo perché stanno arrivando delle carte elettroniche.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 Tuomet darysime taip. Tie, kurie neturi kortelių, jie balsuos ranka. Taigi pradedame balsuoti. Balsuos rankos pakelimu. Balsavimas baigtas. Ok. Sì, allora sono uh, eh, 17. Io sono due. Ah, ok. 17 eh, voti a favore, una astensione. A... 17 už, vienas susilaikęs, taigi nuomonė patvirtinta. Toliau. Il relatore. Vado? Ok. Passiamo adesso alla votazione del punto. Yes. Okay. Ähm, Herr Präsident, ich muss. Ähm Pone pirmininkė, norėčiau paaiškinti socialdemokratų balsavimo motyvus ir norėčiau pakalbėti apie antrąjį pakeitimą. Jo autorius yra kolegas Zigmantas Balčytis. Mes atsisakėme šio pakeitimo. Rytoj balsuosime kartu su biudžeto komitetu ir tikriausiai jūs žinote, kad situacija yra tokia, kad socialdemokratų darbo grupė biudžeto komitete priejo tokios nuomonės, kuri šiek tiek prieštarauja situacijai esamai, todėl siekdami išvengti to prieštaravimo mes atsisakome antrojo pakeitimo, kurio autorius yra ponas Balčytis ir būtumėm jam dėkingi, jeigu jis palaikytų mūsų nuomonę ir jeigu mes nebalsuotume dėl šio pakeitimo. Grazie, possiamo procedere quindi se non ci sono altri interventi. Dėkoju, jeigu daugiau niekas nenori pasisakyti, tai tuomet galime pereiti prie penktojo darbo tvarkės punkto. Tai yra taisomojo biudžeto numeris 6 2010 metų projektas. Taigi čia mes kalbėsime apie atskirus skirsnius, tai yra Europų vadovų taryba ir ES taryba, trečiasis skirsnis Europos komisija, dešimtas skirsnis Europos išorės veiksmų tarnyba. Taigi pradedame balsuoti. Pirmas pakeitimas. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. 22 už. Toliau antras pakeitimas buvo atsimtas. Tai tuomet balsuosime dėl trečio pakeitimo. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. 16 už, 2 prie, e, 2 prieš ir 5 susilaikė. Taigi patvirtinta. Na, o dabar balsuojame dėl nuomonės projekto. Balsuojame. Prekiusa. Balsavimas baigtas. 21 už, vienas susilaikęs ir vienas prieš. Taigi nuomonė patvirtinta. Na, o dabar šeštas darbo tvarkės punktas. Tai taip pat yra nuomonės projektas dėl Europos bendryjų pareigūnų tarnybos nuostatų ir kitų Europos bendryjų tarnautojų darbinimo sąlygų dalinio pakeitimo. Pranešėja paprašė žodžio, prašau. Prego, il relatore, onorevole Herzog. Prašau, ponė Herzog. Much, like Ačiū, ponė pirmininkė, noriu padėkoti e, pranešimo bendra autoriams ir galiu pasakyti, kad mes turime tris pakeitimus susijusius su šiuo dokumentu. Mes ketiname paprašyti, kad būtų vienodai su jais elgiamasi, kad būtų taikoma skaidri ir vienoda procedūra ir reikalavimai visiems pakeitimams. Mums labai svarbu, kad e, visa drausminė procedūra atitiktų ES institucijų reikalavimus, pagrindinius e, dokumentus susijusius su šio pranešimu. Norėčiau atsimti 11 ir 12 pakeitimus, jeigu įmanoma, kiek žinau įmanoma. Nematau rimtų priežasčių, kodėl mes negalėtume balsuoti kartu už visus blokų. Jeigu kas nors su to nesutinka, galime balsuoti ir atskirai. Bet kaip ten bebūtų, 11 ir 12 pakeitimus atsijimame. Allora io inizierei la votazione votando normalmente e non in blocco, così evitiamo. Pradėkime balsuoti ir balsuosime pirmiausiai dėl pirmojo pakeitimo. Balsuoti pradėjome. Balsuoti baigiame. Pritarta. 22 balsais už ir 4 prieš. Antrasis pakeitimas. Pradėm balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta 21, 2 balsais už, 4 prieš, 1 susilaikė. Trečiasis pakeitimas. Balsuoti pradedame ir baigiame. 21 už 4 prieš 1 susilaikė. Pritarta. Ketvirtasis pakeitimas. Balsuoti pradėm ir baigėme. Pritarta 25 balsais už ir vienu susilaikiusiu nariu. Penktasis pakeitimas pradėm balsuoti. Balsuoti baigėme pritarta, 25 balsais už, 2 prieš. Šeštasis pakeitimas balsuoti pradame. Balsuoti baigiame. 26 balsai už pritarta, 7 pataisa. Balsuoti pradame ir baigiame. 24 balsais už ir 3 prieš pritarta, 8 pataisa, balsuoti pradame. Balsuoti baigiame. Pritarta 26 balsais už, 9 balsais balsuoti pradame. Balsuoti baigiame. Pritarta 23 balsai už, 3 prieš. 10 pataisa balsuoti pradame. Balsuoti baigiame pritarta 26 balsais už ir vieno prieš, 11 ir 12 atsiimti, 13 pakeitimas pavėm balsuoti. <clears throat> Balsuoti baigiame, pritarta 27 balsais, dabar balsuojame už prašymo projektą su visais, nuomės projektą su visais pakeitimais, balsuoti pradedame, balsuoti baigiame pritarta 25 balsais už ir dviem prieš. Puiku. Dabar balsuosime dėl septintojo darbo turkės punkto, tai yra parlamento pozicija dėl 2011 metų biudžeto projekto su tarybos pakeitimais. Trečiasis skirsnis komisijos biudžetas, jeigu niekas nenori pasisakyti, tuomet iš karto pradėsime balsuoti. Dėl pirmo pakeitimo balsuojame, balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Atmesta 15 balsų prieš 12 už. Antras pakeitimas balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame 12 už 15 prieš atmestą trečioji pataisa. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta 21 balsas už 6 prieš ketvirtoji pataisa. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta 22 balsai už 5 prieš penktoji pataisa pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta 25 balsai už ir 2 prieš šeštoji pataisa. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta 26 balsai už, vienas prieš, Dabar balsuokime už visą rezoliucijos projektą. Balsuoti pradedame ir baigiame. Pritarta už vienas prieš vienas susilaikė. Dabar balsuosime dėl septintojo darbų tvarkės punkto, tai yra aštuntojo. ir 2008 metų biudžeto vykdymo patvirtinimas Europos policijos koledžas. Pone Matijo pranešėjo paprašė žodžio. Prašau. Ačiū, pane pirmininkė. Kalbant apie šeštąjį punktą, aš norėčiau pasiūlyti žodinį pakeitimą ir padėkoti šešėliams pranešėjams, naudodamasi progą audito rūmai ir komisija. Su jais dirbome labai intensyviai ir sklandžiai ir sugebėjome sustarti dėl kompromiso, kuriam visi pritarė. Grazie, procediamo quindi alla, mh, mm, alla votazione. Innanzitutto cominciamo col Taigi pradėkime balsuoti. Pirmiausiai balsuosime dėl viso pasiūlymo. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Europos liaudės partijos atstovų balsų yra per daug vienu Dar kartą pakartosime balsavimą. 26 balsai už. Niekas nebalsavo prieš. Taigi dabar balsuokime dėl antrojo punkto. Tai yra balsuoti. Baigėme 26 balsai už vienas prieš pritarta visuomet dėl rezoliucijos projekto ir dėl jos pirmojo pakeitimo. Balsuoti pradedame, balsuoti baigiame. Pritarta 207 balsais už. Dabar balsuokime dėl antrojo pakeitimo, balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Atmesta 15 balsų prieš 12 už trečioje pataisa pradėm balsuoti. <clears throat> balsuoti baigiame. Pritarta 27 balsais už ketvirtas pakeitimas pradėm balsuoti. Pritarta 25 balsais už Pone pirmininkė, mes pasisakome už šio pakeitimo turinį, tačiau mes norėtume, kad originalo tekstas nebūtų pakeistas, o būtų tik papildytas. Nežinau, ar pakeitimo autorius sutiktų su tokiu pasiūlymu. Man atrodo, kad niekas neprieštarauja, sako pirmininkas, todėl taip ir elgsimės, kaip jūs siūlėte. Balsuojame dėl penktosios pataisos. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Pritarta 16 balsų už 10 prieš 1 susilaikė. Šeštoji pataisa. siūloma e, dėl naujojo policijos akademijos, tai yra koledžo direktoriaus, atlikti tam tikrų pakeitimų, o tolesnį tekstą palikti kaip yra. Taigi pradėme balsuoti dėl šeštosios pataisos. Balsuoti baigiame. Pritarta 26 balsais už vienu prieš. Ojei. La votazione è chiusa. Balsuoti baigiame. Atmesta 16 balsų prieš 10 už. Štuntoji pataisa, balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Dešimtoji pataisa. Balsuoti pradame. Balsuoti baigiame. Atmesta 18 balsų prieš 9 už. Balsuoti baigiame. Pritarta 26 balsais už. Kitas pakeitimas Pradėjome balsuoti, balsuoti. Baigėme pritarti 26 balsais už. Gerai. Taigi baigėme balsavimus. Dabar devintasis darbo turkis punktas. Europos kovos su sukčiavimu tarnybos 2010 metų metinį ataskaitą. Pranešimą pristatys Olafo generalinio direktorius, laikinasis generalinis direktorius, ponas Nikolas Ilek. Prašau, jums teikiamą žodį. Gerbiamas ponė pirmininkė, gerbiami biudžeto kontrolės komiteto nariai. Per visą laikotarpį, kur, apie kurį yra kalbama šioje metinėje ataskaitoje, tai yra 2009 metai, E, tuomet Olaf vadovavo Franz Hermann Brüner. Ir iš tiesų Olafui pavyko pasiekti didelės pažangos savo veikloje. Ir norėčiau atkreipti dėmesį į keletą tos veiklos aspektų. Tai yra vidiniai institucijų tyrimai, toliau e, analitiniai tyrimai ir bendradarbiavimas su kitomis e, institucijomis tose sritise, kurios, e, kurios nepriklauso biudžeto sektoriui. Toliau e, cigarečių kontrabandos mažinimas, taikant įvairias priemonės. Ir pavyzdžiui, šiandien buvo pasirašytas vienas susitarimas su vienu iš didžiųjų gamintojų. Toliau e, kaiminystės politikos e, pastangos kaimininėse ES valstybėse. E, Taip pat e, vystimosi projektų įgyvendinimas bendradarbiaujant su jungtinėmis tautomis ir kitomis tarptautinėmis organizacijomis. Uh, Taip pat e, tie projektai buvo įgyveninami bendradarbiaujant su trečiosiomis šalimis, ypač Afrikos valstybėmis. Ir tai, kaip Olafas per pastaruosius dešimt metų, kuomet jam vadovavo ponas Franz Hermann Brunner, e, kaip Olafas dirbo ir kaip jisai gynė piliečių finansinius interesus, jis gali būti pavyzdžių tarptautinių organizacijų ligmenyje. English and present the main features of the 10th annual activity. Mes pristatysime dešimtąją Olafo metinę ataskaitą ir aš jums trumpai pristatysiu Olafo tyriamąją veiklą 2009 metais. Apibendrindamas galiu pasakyti, kad 2009 metai buvo testinumo ir sutvirtinimo metai, praėjus dešimt metų nuo Olafo įsteigimo. Mūsų gautos informacijos mastai išaugo nuo 802 naujų bylų 2005 metais iki 969 2009 metais. Pernai buvo priimta 740 sprendimų pagristų nauja informacija. Iš tų 740 220 atvejų leido pradėti bylą ir 2008 metais e, buvo e, padaryta to tik 204 atvejais. Iš tų 240 bylų 148 buvo išnagrinėtos Olafo, e, o 72 buvo atliekamos derinant veiksmus su kitomis institucijomis. Iš 148 bylų 99 buvo išorinio tyrimo bylos ir 49 vidaus tyrimo bylos. Keletas žodžių apie biudžeto, kurį Olaf e, panaudojo toms byloms atverti e, sektorius procentais galėčiau pasakyti, kad 33 procentai buvo ES institucijoms ir organams skirta, 18 procentų žemės ūkiui, 13 procentų išoriniai pagalbai, 11 procentų kitoms tiesioginėms išlaidoms, kurios, kaip žinote, yra apibrėžiamos komisijos tiesiogiai administruojamos išlaidos, 10 procentų buvo skirta struktūrinėms fondams, 10 procentų biudžeto įplaukos, e, tai yra iš muito ir 5 procentai cigaretės. 2009 metų pabaigoje e, tokiu atveju Olaf toliau e, aktyviai nagrinėjo 369 bylas. 354 jų buvo ES viduje ir 15 kandidatėse valstybėse. Metinėje ataskaitoje yra trumpai apžvelgiamos e, šios bylos skirtingose sektoriuose ir, kaip jūs suprantate, dėl teisinių priežasčių mes turime būti itin atsargus, netgi, sakyčiau, labiau atsargus kiekvienais metais, atskleidžiant detalės e, atskleisdami detalės. Bet mes kaip visada stengsimės kuo uh, E, atviriau atsakyti į jūsų klausimus susijusius su šiomis bylomis. 2009 metais mums pavyko e, išieškoti e, ketvirtadalį milijardų eurų dėl to, kad pavyko sėkmingai išnagrinėti bylas. Finansinių išieškojimų skaičiai be abejonės sviruoja kiekvienais metais, kadangi kartais mes pasiekėme pavieniais metais labai aukštus skaičius. Pavyzdžiui, 2009 metais viena byla žemės ūkio srityje buvo susijusi su daugiau negu 100 milijonų eurų išieškojimu. Dabar norėčiau atkreipti e, dėmesį į keturias OLAF veiklos sritis, kurioms buvo skirtas šių metų ataskaitoje ypatingas dėmesys. Visų pirma, OLAF politika bendrai yra orientuota į rimtesnių bylų nagrinėjimą. Tai nėra absoliuti taisyklė, tačiau e, mes turite suprasti, kad mes nesame institucija, kuri e, skiria e, dėmesį ir laiką tik pačioms sunkiausioms byloms. Dėl pakankamai rimtų priežasčių mes turime nagrinėti ir mažiau svarias bylas, bet kai tik įmanoma, daugiausia dėmesio skiriame sunkiausiems atvejams. Mes toliau pagerinome veiklos procedūras, palaipsniui įvedėme deminimis politiką, kad Olaf galėtų naudingiau, efektyviau pasinaudoti savo ištekliais ir sutelkti dėmesį tiems atvejams, kurie akivaizdžiai duoda papildomos vertės. Vadinasi, buvo priimti referenciniai e, skaičiai, kuriais vadovaudamasis Olafas dirba skirtingose srityse. Be to, e, dauguma e, tų ribinius e, referencinių skaičių nesiekinti skaičiai buvo nukreipti kitoms institucijoms, tokioms kaip komisijos e, tarp e, disciplininė tarnyba. E, šios strategijos e, esmė e, absoliučiai sutampa su ES institucijų nulinės tolerancijos politika. Mes sukūrėme naujas įgyvendinimo procedūras, kurios leidžia išsiaiškinti OLAF atsakomybės rytis konkrečiau Taip pat apibrėžėme kitų komisijos tarnybų ir valstybių narių atitinkamų institucijų atsakomybės rytis, tais atvejais, kai reikia nagrinėti mūsų bylas. Be to mes e, stengiamės tiksliai apskaičiuoti, kokiu finansiniu nuostoliu pavyko išvengti dėl OLAF imtųsi priemonių. Naujoji OLAF e, veiklos knyga naujas veiklos e, vadovas 2009 metų pabaigoje buvo įgyvendintas, tai yra gairės mūsų tyrėjams ir tai yra paskutinis e, do, oficialus dokumentas, kurį pasirašė ponas Bruno. Tai yra pagrindiniai mūsų veiklos principai, iš esmės e, ten yra apibrieštas viršenybės dominavimas, bešališkumas ir ne, nekaltumo prezumcija. Daugiausia mes dėmesio skiriame asmenų pagrindinių teisų užtikrinimui. Šiame kontekste aš norėčiau atkreipti dėmesį, kad per aštuonerius metus, kuriuos aš jau dirbu Olafe, dabar perėjome iš tos situacijos, kai mes siekiame e, dirbti pakankamai e, padoriai administracija apteisėje prie tokių aplinkybių, kai dabar stengiamės e, teismų procedūras, procedūrų laikytis šimtų procentų. Ir mūsų taikoma darbo tvarka ir procedūros dabar yra kur kas griežtesnės ir aiškiau apibrieštos. Antras dalykas Toliau daug dėmesio buvo skiriama e, sukčiavimo prevencijai ir žvalgybiniai analiz, analitiniai informacijai. Buvo sukurta e, bendra e, sukčiavimo prevencijos strategija struktūrinėms priemonėms. Ji yra gyvendinama Olafo kartu su užimtumo ir regionų generaliniais direktoratais ir mes stengiamės geriau informuoti apie sukčiavimo prevencijos priemonės auditorius ir skirtingų generalinių direktoratų bei valstybių narių pareigūnus. Vadinamoji žvalgybinė informacija, tai yra analitinė parama strateginių, taktinių ir operatyvinių lygmenių buvo suteikiama kitoms komisijoms tarnyboms ir valstybėms narėms. Vienas iš mūsų tikslų buvo geriau informuoti e, finansinę atsakomybę nešančius darbuotojus apie dažniausius nukrypimus ir e, sukčiavimo bandymus. Trečioji sritis, į kurią norėčiau, ponė pirmininkė, atkreipti dėmesį ir kurioje mes labai aktyviai dirbame kartu su ES agentūromis, e, yra atskiras padalinys, kuris jau keletą e, metų dirba ir atlieka tyrimus kartu su skirtingomis agentūromis. Kaip jūsų komitetas puikiai žino, agentūros yra labai e, didelės rizikos rytis piknaudžiavimui, administravimui ir sukčiavimui. Olafas e, e, ypač aktyviai dirba e, agentūrose, kurios yra ką tik įsteigtos ir tai mes darome nuolat kruopšiai bendradarbiavame su skirtingomis suinteresuotomis pusėmis. Baigdamas aš norėčiau pereiti prie mūsų biudžeto įplaukų pusės, kuri dažnai yra pamirštama, kai kalbame apie Olaf veiklą, tačiau iš tiesų ji yra labai svarbi. Diabolo 2 bendroji muitų operacija buvo suorganizuota Olafo įtraukiant 45 ASEM partnerystės narius. Į juos įeina ES valstybės narės ir daugelis Azijos valstybių. Jos kartu kovoja su e, kontrabandinėmis prekėmis. Ši operacija leido konfiskuoti daugiau negu 65 milijonus cigarečių ir beveik 400 tūkstančių kitų suklastotų prekių. Čia Olafas vaidino koordinatoriaus vaidmenį. Mūsų paramos pagrindinė dalis buvo informacijų technologijų platformos suteikimas. Tai leido pasikeisti e, operatyvinę informaciją laiku ir saugiai tarp visų dalyvių, e, Tai darėme per nuolatinį operacijų kontrolės padalinį, kuris yra mūsų tarnybos dalis. Mūsų kolegos mielai papasakos apie tai. Kadangi mes dabar kalbame apie e, finansinės e, griežtos drausmės laikotarpį, tai e, turime nepamiršti, kad mūsų operatyvinis biudžetas buvo apkarpytas, o per jį labai daug informatikų yra įdarbinama. Ir mes suprantame, kad tie darbuotojai e, turi parodyti savo atneštą finansinę naudą, nes e, jie tos naudos pasiekia ne tik valstybėse narėse, bet ir trečiose šalise, kurias mes bandome įtraukti į savo veiklą. Šiame kontekste taip pat norėčiau pakalbėti, aptardamas tarptautinį bendradarbiavimą, kokį vaidmenį dabar Olafas atlieka tarp e, tarptautinių organizacijų, kurios kovoja su sukčiavimu ir korupcija ypač pagalbos besviešinčiam šalims e, projekte. Mes e, turime e, labai aišku kovos su sukčiavimu projektą, kuris vykdomas kartu su Europos humanitarnės pagalbos tarnyba ECO ir Europos pagalbos besisunčiojo šalims bendradarbiavimo biuru EIDCO. Baigdamas, ponė pirmininkė, aš norėčiau pakartoti mūsų mantrą. Tai yra įprastinis tekstas, kurį aš e, kartoju kas kart, kai e, susitinku su naujais OLAF nariais. Tai yra, mūsų tarnyba yra įsitikinusi, kad nei vienas Europos institucijos darbas nėra svarbesnis už mūsų darbą. E, kitos politikos sritis yra labai matomos. Pinigų sąjunga, vieninga rinka, visi kiti didingi projektai, kurie leido sukurti dabartinę Europos sąrangą, o mes esame ta tarnyba, kuriai aš turiu garbės vadovauti laikinai, e, tikiuosi, kad neilgai. E, taigi ir mes turime garbės atlikti darbą, kuris apgina Europos institucijų reputaciją. Ir mes labai puikiai žinome, kaip tai reikšminga ir suvokime, koks didelis pas, tai tikėjimas mumis yra demonstruojamas. Antras dalykas, mes žinome, kad mes nesame atsparus spaudimui, kurį nuolat patiria valstybės tarnybos ir nacionalinių ir Europos lygių. E, tam tikri biudžetiniai apribojimai priverčia mus iš naujo įvertinti prioritetus ir atsižvelgti į atsirandančias naujas grėsmės rytis. Trečias dalykas, OLAF darbuotojai supranta, kad reikia keistis ir mes sveikiname pokyčius ir padidėjančias galimybės E, bet ir toliau išlieka labai svarbu, kad e, priimant sprendimus dėl pasikeitimų, tai, tai yra daugiausia politinis darbas, išlaikytų mūsų operatyvinių tarnybų nepriklausomybę, e, reputaciją ir efektyvumą. Pone pirmininkė, nuo pat pradžių mūsų Europos parlamentas, ypač jūsų komitetas remia ir tai buvo labai svarbu mums atsirandant uh, ta parama ir pasitikėjimas mumis mums yra labai vertingi. Ir ta prasme aš noriu padėkoti jums visiems už jūsų dėmesį. Ačiū. Dėkoju. Žodžio paprašė kolega Balčytis, prašau. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Iš tikrųjų, reikia pasidžiaugti, kad OLAF veikla už 2009 metus buvo žymiai efektyvesnė ir daugiau negu 100 milijonų litų sugražinta ES pinigų. Tačiau e, iš tikrųjų šiandieną dar yra daug problemų, ypatingai valstybės narėse. Ir viena iš jų yra duomenų keitimosi sistema. Pavyzdžiui, Lietuvoje šiandieną veikia penkios institucijos, kurios e, vienai per kitaip tyria finansinius nusikaltimus arba e, tam tikrus korupcijos ir sukčiavimo atvejus tačiau jos tarpusavėje informacija dalinasi labai nenoriai. Ar jums netrodo, kad reikėtų vis dėlto imtis iniciatyvos ir e, pradėti galbūt įgyvendyti tam tikrą centralizuotą keitimas informacijos sistemą tarp valstybių narių ir jūsų institucijos ir kad kažkurie tai iš vienos viena institucija suteikti šitą, šitos įgaliojimus. Antra, e, pagal veiklos ataskaitą e, bylų Baigtų bylų skaičius, dalyvaujant valstybių narių kompetitingom institucijom, per 2009 metus sumažėjo nuo 66 iki 56 procentų. E, Kokiu priemonių jūsų manimo reikėtų imtis, kad užtikrinti aktyvesnį valstybės narių institucijų dalyvavimą sukčiavimo ir korupcijos bylų tyrime? Ačiū labai. Grazie. Onorevole Sondergaard. Dėkoju. Toliau ponas Sondergaard. Ačiū pirmininkė. Aš turiu klausimą dėl D punkto, kur yra minimos skirtingos valstybės ir tyrimus, kurie yra pradėti skirtingose šalise. Aš suprantu, e, kokiamis aplinkybėmis yra rengiamasi tokioms, tokiems tyrimams ir jeigu valstybės narės neturi jokių konkrečių užduočių, ar tai reiškia, kad jos nenori bendradarbiauti su Olafu? Danija ir Suomija e, tarsi ir neturi tokios atsakomybės bendradarbiauti ir būti atviros nuo ko tai priklauso. Kaip jūs įsivaizduojate tokį bendradarbiavimą? Kurios šalis yra problematiškiausios statistiniu požiūriu? Ar jūs galėtumėt pirštu parodyti, kur konkrečiai gimsta problemos? Skaičiai e, gali parodyti daug skirtingų dalykų. Egzistuoja skirtingų bylų rimtumo, sunkumo e, laipsnių bet kurgi yra tos esminės, centrinės problemos. Pone Gresler. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pone Ailet, norėčiau išreikšti savo pagarbą Olaf už visą nuveiktą darbą. Ši ataskaita lyginant su ankstesnėmis ataskaitomis iš tiesų yra didžiulė pažanga ir tą pripažins ir kolegos, kurie įdėmiai sekė ataskaitas. Aš labai įdėmiai nagrinėjau jūsų ataskaitą ir tikrai galima konstatuoti pažangą. Tačiau man susirūpinimą kelia tai, kad bandoma kurti naują nomenklatūrą. Yra puiku, kad mes bandome apibriežti, kas yra sukčiavimas, tačiau E, pirmą kartą bandoma e, statistiškai pagryžti, pagrysti e, kovos su sukčiavimo skaičius, tai yra kiek kiek lėšų tam yra skiriama. Taigi tai yra labai gera pagalba, tačiau nepaisant to vis tiek išlieka tokios tam tikros pilkosios zonos. Ir Taip pat kyla klausimas, ar yra patikimi duomenys, kuriamis yra grindžiama šita ataskaita. Man atrodo, kad e, kalbant apie tam tikrus aspektus, e, čia yra santykiniai tokie vertinimai ir, tel, ir tai man nelabai e, patinka. Taigi norėčiau dar kartą suformuoti klausimą, ar patikimi yra tie statistiniai duomenys, tai būtų mano pirmas klausimas. Ir toliau antras klausimas būtų toks, man būtų įdomu, kokia iš tiesų yra Olaf įtaka kaip jūs patys e, vertinate tuos su sukčiavimu susijusius duomenis ir kaip jūs patys vertinate tas naujoves iš, kylančias iš ES teisės aktų. Ir trečias klausimas yra susijęs su e, situacijos pagerėjimu, su, su, su pažanga dėl informavimo apie sukčiavimo atvejus. Mes e, turime ES sistemą, kurioje dalyvauja apie 50 vartotojų, jeigu aš teisingai prisimenu. Ir per metus ta sistema išsis, išsiplėtė Ir pavyzdžiui, e, sukčiavimo atveju žemės ūkio srityje padaugėjo 53 procentais. Tai man įdomu, ar tai yra susiję su informavimu, su geresnė informacijos sistema ir apskritai, kaip jūs vertinate šios informacinės sistemos ateitį ir kaip jūs bandote ją įgyvendinti. Nes man atrodo, kad yra labai gerai, kad yra šita informacinė sistema, nes kuo jinai bus efektyvesnė, tuo daugiau e, mes gausime informacijos apie daugiau sukčiavimo atvejų, o mes to ir siekiame. Ir bent jau tai aš supratau iš jūsų tokios pastabos susijusios su nulinė tolerancija. Na ir paskutinis klausimas yra susijęs su e, lėšų gražinimu. Aš Jums dėkoju už šią informaciją. Tačiau kita vertus mes matome, kad tas lėšų gražinimas iš tiesų nėra, e, nevyksta pakankamai. Matome, kad 5, taip, ne, 50 milijardų milijonų eurų e, nebuvo gražinta. Tačiau 177 milijonai buvo gražinti, tai reiškia, kad mes turėtume didinti lėšų išieškojimo, gražinamų lėšų skaičių. Na ir toliau dar pakomentuosiu Italijos situaciją. 2004 metais 60 procentų visų sukčiavimo atvejų buvo konstatuoti Italijoje. Taigi, kokios priemonės yra, kokias priemonės yra planuojama taikyti, kaip planuojama bendradarbiauti su Italija, kad ir e, ten pagerėtų situacija, nes kaip matome, Italijoje lėšų gražinimas vyksta nepakankamai gerai. Taigi tokie būtų mano klausimai. Ačiū. Grazie. Honorevole Geir. Danke, Herr Präsident. Ich hab... Ačiū, pirmininkė. keturis klausimus turėčiau. Pone Ailits, norėčiau pratesti ponios Greslė klausimą dėl Italijos ir joje pasitaikančių sukčiavimo atvejų. Iš santraukos galiu padaryti išvadą, kad ateitie galėsime panašios padėties tikėtis ir vakarų Balkanuose. Noriu paklausti, kokiu priemoniu ėmėsi Olafas per pastarosius 12 mėnesių, kad užkirstų kelią panašiems sukčiavimo atvejams kaip Italijoje, jų pasikartojimui Balkanų, vakarų Balkanų regione. Kalbant apie tarptautinį bendradarbiavimą, man įdomu sužinoti, kaip Olafas ateitie ketina remti uh, Tarptautinė akademija, kuri veikia Vienoje ir koks yra Austrijos požiūris į šios akademijos veiklą. E, kaip vyksta bendravimas su kitomis e, baudžiamo perskimo institucijomis, pirmiausiai Eurojustų. Na ir ketvirtasis klausimas yra susijęs su tyriejų skaičiumi. Santraukoje kalbama apie e, tyriejus ir operatyvinius darbuotojus. Man būtų įdomu sužinoti, koks yra tikrasis faktinis tyriejų skaičius. Ačiū, ponai Ailer, steikiamas žodis atsakyti, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Nemažai temų ir klausimų kolegos iškėlė, kai kurios iš jų yra pakankamai specifinės. Jeigu nesugebės atsakyti išsamei jas, tai grįšime prie atsakymų vėliau dėl duomenų pasikeitimo duomenimis. Taip mes galime kalbėti e, apie duomenų apsaugos problemas. Kalbėdami apie savo profesiją, dažniausiai, kuomet nesikeičiama duomenimis, tai vyksta ne dėl tos priežasties, kad tą draudžia duomenų apsaugos reglamentai, o dažniausiai dėl to, kad duomenų apsaugos mechanizmas neteisingai yra įgyvendinamas, kadangi šis mechanizmas numato galimybę keistis duomenimis. Dažniausiai mes stengiamės e, gerinti bendradarbiavimą tarp žmonių ir tarp institucijų vietoj to, kad e, dėktume naujus mechanizmus. E, galėčiau grįžti prie klyringo duomenų bendros europinės tarnybos, apie kurią pastaruoju metu kalbama. E, tačiau e, na, aš nežinau, ar jinai mano gyvenimą padarytų lengvesnį, jeigu sugebėtų tapti įgyvendinti. Kitas klausimas, nežinau, ar teisingai supratau, jis yra susijęs su tuo, kad bylos buvo uh, E, ne iki galo išnagrinėtas ir skaičius nu, sumažėjo nuo 65 iki 55 e, procentų, jeigu buvo taip teigiama, tačiau iš tikrųjų yra atvirkščiai. E, ir šiuo metu iš tikrųjų yra pakankamai sudėtinga labai uh, tiksliai e, nustatyti per vienerius metus, kokia yra tendencija to bylų išnagrinėjimo iki galo, ar jinai yra e, didėjanti ar mažėjanti. Toliau buvo užduotas klausimas dėl atskirų valstybių santykių su Olafu ir jų skirtingumą. Atskirose valstybėse problemos yra skirtingos tiek dėl istorinių, institucinių, e, socialinių, struktūrinių priežasčių. Manau, kad e, svarbu yra pabrėžti, kad e, vien dėl to, kad nemažai bylų tyriama vienoje šalyje, tai nereiškia, kad ta šalis jau sukelia tam tikrų problemų arba daugiau problemų lyginant su kitomis šalimis, tai atvirkščiai galėtų reikšti, kad bendradarbiavimo lygis tarp tos valstybės ir Olafo yra pakankamai aukštas. E, pavyzdžiui, Bulgarijos pavyzdį galime pateikti. Ir e, Bulgarija yra tyriama nemažai bylų sukčiavimo atveju ir galima pasiremti Bulgarijos patirtimi, e, pritaikant atitinkamas tyrimo schemas ir bendradarbiaujant su kitomis valstybėmis. Aš nemanau, kad man reiktų dabar baksnuoti pirštu atskiras valstybės narės, kaip nors jas ypatingai kritikuoti. Savaime suprantama, kad e, teisės saugos sistema kai kuriuose naujose valstybėse narėse galėtų pasitemti, tačiau yra nemažai problemų susijusių ir su senosiomis valstybėmis narėmis. Taigi dažnai mes tų pačių problemų sutinkame tiek naujose, tiek senose valstybėse narėse, kalbant apie kovą su sukčiavimu ir atskirų atvejų tyrimą. Ir suprantama, atskiri specifiniai aspektai e, Belgijoje, Luksemburgė, pavyzdžiui, e, tyrimai vyksta galbūt šiek tiek veiksmingiau ir greičiau dėl to, kad e, tose valstybėse veikia atitinkamas europinės institucijos. Noriu pasakyti, kad kai kuriuose, su kai kuriomis valstybėmis narėmis iš tikrųjų bendarbiavimo lygis yra labai aukštas, lyginant su gyventojų skaičiumi ir išleidžiamomis šioms reikmėms biudžeto lėšomis ir, ir Pavyzdžiui, Vokietijos atvejus yra toks, kad lyginant su išleidžiamomis lėšomis yra ištiriamas žymiai didesnis sukčiavimo atvejų skaičius negu kitose valstybėse. Ir statistiniu požiūriu būtų sudėtinga vertinti, ar šie veiksniai parodo e, didesnį arba mažesnį tam tikrų valstybių e, problemų lygį susijusi su sukčiavimu. Dabar norėčiau grįžti prie ponios Greslė klausimų ir norėčiau padėkoti e, už pasiūlymus, kaip pagerinti dokumento struktūrą. Labai sudėtinga nustatyti, koks yra tikrasis sukčiavimo mastas. Ir kuomet aš prieš penkerius metus dirbau žvalgybos skyriaus vadovu, mes bandėme apibrėžti visą sukčiavimo mastą tam tikrai skaičiais, tačiau labai sudėtinga yra tą padaryti, kaip ir labai sudėtinga apibrėžti pačią sukčiavimo savoką, nes e, valstybės narės, pateikdamos mums savo ataskaitas, vadovaujasi šiek tiek skirtingais apibrėžimais, todėl ir atitinkami statistiniai duomenys negali būti traktuojami vienodai. Ir komisija savo ataskaitoje, rytojams bus pristatyta ši ataskaita, komisijos narys tą padarys, remiasi iš valstybių narių gaunamais e, duomenimis susijusiais su sukčiavimo mastu. Komisijos ataskaita dėl sukčiavimo pagal 352 straipsnį, kurį jūs e, rytoj atitinkamai aptarsite su komisijos nariu, tiksliau tą ataskaitą aptarsite ir e, ją parengė biudžeto generalinis direktoratas, kitos komisijos tarnybos skirtumas čia yra susijęs su tuo, kad ataskaitoje pateikiami duomenys susijęs su visa komisijos atsakomybės sritimi ir tie duomenys remiasi daugiausiai iš valstybių narių gaunama informacija. Tuo tarpu Olafo veiklos ataskaita, kurią mes dabar aptarėme, yra parengta remiantis tik tai Olafo generalinio direktoriaus atsakomybę ir yra susijusi su nepriklausoma Olafo veikla, kurios tačiau nelabai įmanoma atskirti nuo kitų panašaus pobūdžio e, veiklų komisijos viduje. Tačiau vis tik tai reikia atskirti tas dvi ataskaitas. Dėl nusižengimų apimties Atitinkamas nusižengimų mastas taip pat yra įtakojamas tiek apibrėžimų, tiek e, kitų aplinkybių. Galų gale mes pasiekėme, kad valstybėse narėse pasitelkus jomis e sistema būtų vykdoma atitinkama stebėsena, tačiau gaunami skaičiai keičiasi ir kinta kiekvienais metais. Kalbant apie pinigų gražinimą, noriu pasakyti, kad ne Olafas e, tuos pinigus e, reikalauja sugražinti į biudžetą, tą daro valstybių narių kompetitingos tarnybos. Ir mes tik tai teikiame informaciją šioms tarnyboms, kurie remdamosi jos e, sugeba išsireikalauti, kad pinigai būtų gražinami. Taigi mes naudojamės e, taip pat ir atitinkamai savo biudžeto ištekliais e, šiuo tikslu, tačiau noriu aiškiai pabrėžti, kad mes nesame atsakingi už pinigų gražinimą, tą daro kitos tarnybos, mes tik tai teikiame joms atitinkamą informaciją. Galiausiai, kalbant apie Italijos atvejį, e, prašau mūsų santykiai su Italija vyksta virtualiu ciklu. Mes labai glaudžiai ir gerai bendradarbiavime su Italijos kovos su sukčiavimu tarnybomis, policijos struktūromis, kurios yra aprūpinamos tikrai pakankamai gerais finansiniais ir kitais ištekliais, kad galėtų dirbti savo darbą. Mes bendradarbiavame su teisės saugos sistema, su teismais ir labai glaudus ir sklandus bendradarbiavimas vyksta. Dėl to mes galime ištirti nemažai bylų ir e, dėl to man daugiau kyla rūpešių dėl bendradarbiavimo uh, su tomis valstybėmis, e, su kuriomis nėra toks aukštas bendradarbiavimo lygis kaip su Italija ir e, kuriuose mes negalime tiek bylų ir nusižengimų ištirti. Dėl vakarų Balkanų mes atliekame kai kurios tyrimus susijusius su šių valstybių pasirengimu įstoti Europos Sąjungą, tačiau labai svarbus yra mokomasis darbas, kurį atliekame tiek Kroatijoje, tiek kitose vakarų Balkanų valstybėse ir mes nemažai savo biudžeto lėšų išleidžiame šioms reikmėms, nemažai mūsų personalo vyksta į tas šalis, e, dalyvauja mokymuose, kad užtikrintų, jog e, pasirinkimas narystė vyktų remiantis atitinkamais mechanizmais, kad po to viskas vyktų sklandžiai. Tarptautinė kovos su korupcija akademija kuri veikia Luksemburgė, formaliai buvo atidaryta ir e, truputėlį apgailestauju. E, kad dėl ankstyvos mirties mano pirmtakas e, ponas Briuneris nesugebėjo sulaukti tos akimirkos, kuomet ši akademija bus e, atidaryta. E, Akademija, kuri e, Vienoje dirbo maždaug metus, jos jau e, nebeliko, tas asmo, kuris buvo atsakingas, grįžo dabar į Briuselį, tačiau mes sulaukime padėkos iš e, Austrijos vyriausybės atstovų. Darbiavimas su Europolu ir Eurojustu vyksta pakankamai sklandžiai ir glaudžiai nes e, mes papildome e, vieni kitus ir iš tikrųjų bendradarbiavimo potencialas yra labai nemažas. Mes stengiamės su Europolu ypatingai e, užtikrinti keitimasi duomenimis. Iki šiol buvo neįmanoma to daryti ir Taip pat Olafo struktūros dalyvauja Europolo atliekamuose tyrimuose, kurie yra plataus masto, mūsų tyrimų sritis yra žymiai siauresnė, tačiau ypatingai cigarečių kitokių kontrabandos e, formų atveju, teroristinių organizacijų finansavimas iš ES biudžeto lėšų. Šiais klausimais mes labai glaudžiai bendradarbiavame su Europolu. Ir e, kitose srityse mažiau su Eurojustu mes vadovaudomis Lisabono sutartimi. Dar e, stengsimės išplėtoti savo bendradarbiavimą ir sustiprinti mūsų pajėgumus. Dėl e, atliekamų tyrimų skaičiaus, jeigu prisimenu, tai jis sudaro 130, jeigu teisingai prisimenu, tačiau tiksliau e, dėl tyriejų skaičiaus, jų skaičius yra 130, tačiau mes taip pat ir e, turime 83 didelė, e, didelius informacijos rinkimo apdarojimo pajėgumus. 85 procentai mūsų veiklos vyksta šioje srityje, taip pat 12 žmonių dirba žvalgybinį darbą, jie netiesiogiai yra tyrėjai, tačiau teikia jiems paramą savo veiklą, taip pat informacinių technologinių technologijų e, skyrius e, kiteisminio tyrimo e, skyrius. E, ir 75 procentus visų savo išteklių mes skiriame operaciniam darbui, operaciniai veiklai. Taip pat e, likusios lėšos yra skirtos politiniam darbui, kitoms, kitoms reikmėms. Pone pirmininkė, manyčiau, kad bandžiau sakyti visus klausimus, jeigu nepadariau to viskai išsamei, tai pabandysiu tą padaryti vėliau. Ponas Balčytis dabar. Ačiū dar kartą gerbiamas pirmininkė. E, Gerimas direktoriau, iš tikrųjų aš labai atidžiai klausiausi jūsų atsakymus ir man susidarė toks įspūdis, kad mes nelabai pataikėm jūsų užklausti iš jūsų pateiktos ataskaitos. Jeigu mes jumis girėme, kad jūs susigražino daugiau pinigų, tai jūs mums prikaištaujat ir sakot, kad čia reikia girti valstybės narės. Jeigu aš jums sakau, kad yra problema ir jūs pripažįstat dėl duomenų apsikeitimo, ir jūs pripažįstat, jūs sakot, kad vis dėlto bet kokios sistemos sukūrimas jūsų gyvenimo nepalengvins. Jeigu iš tikrųjų egzistuoja tam tikra problema dėl sukčiavimo nuostatų arba dėl apibrėžimo, jūs sakot, kad tai labai yra sunku padaryti, kadangi valstybės narės E, skirtingai traktuoja sukčiavimo apibrėžimą. Ir trečia, jeigu aš pasižiūrėjęs jūsų ataskaitą matau, kad 2008 metais baigtų bylų buvo 68 procentai, o 9 metais buvo 56,4, jūs teigiate, kad tai yra atvirkščiai. Iš tikrųjų, nebejoju jūsų patirtim ir aš tikrai nenorėčiau čia ilgai diskutuoti, bet tikrai būtų labai gerai, kad mes ateityje kažkaip turėtumėm tokią jūsų informaciją ir tokią ataskaitą, kad mes vieningai suprastumėm tai, kas yra ten parašyta. Ačiū labai. Grazie, onorevole Audi. Ačiū, prezident. Euh, Pone pirmininkė, norėčiau paklausti, gerbiamo direktoriaus, ar jūs galėtumėt pareikšti savo nuomonę dėl Kroatijos, kadangi pirmininkas kaip tik paminėjo, kad mūsų delegacija susitiks vietoje ir jau yra parengta programa. Mes e, nori, turime savo nuomonę dėl prisijungimo procedūros. Ar jūs turite savo nuomonę dėl sukčiavimo? E, Kroatijoje. Aš mačiau 2009 metų ataskaitą dėl Kroatijos ir aš e, galiu priminti, kad kai, pavyzdžiui, pažvelgiam į Belgijos statistiką, matome, kad sukčiavimo masai yra gana dideli. Ir e, suprantate, kad didelė dalis ES institucijų yra Belgijoje, todėl ta statistika turbūt yra šiek tiek kitokia negu kitų šalių. Manau, kad e, E, nėra labai gerai skelbti e, tokią statistiką, kadangi jūs konstatuojate ir ES institucijų e, sukčiavimo atvejus kaip priklausančius Belgijai. Ar jūs galvojate pasakyti, kad Belgijos valstybė ir ES institucijos gali būti suderinamas. Aš manau, kad reikėtų atskirti akivaizdžiai, tada būtų galima Belgiją su kitomis šalimis palyginti. Deutsch. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiamas generalinį direktoriau, aš irgi norėčiau Jums padėkoti už ataskaitą ir įžanginę kalbą. Pasikeitę nuomonė, pasikeitus nuomonėmis man iškilo pora minčių, greičiau klausimų. Pirmiausia, pateiksiu klausimus. Kiekvienais metais nuolat ataskaitose galime paskaityti, kad e, dėl naujų agentūrų išsakoma daug kritikos. Mano klausimas būtų toks. Europos parlamento komitetui parengtoje ataskaitoje yra paminėta tam tikrų konkrečių atvejų bet ar už tų konkrečių atvejų jūs tiesiogiai e, glūdi kokia konkretesnė informacija, kuri yra tiesiogiai suteikiama komisijai? Nesgi atvirai kalbant, e, šios tokiamis aplinkybėmis norisi matyti konkretesnės informacijos. Ir Europos komisijos kovos su sukčiavimu generalinis direktoratas paprastai išdėsto savo pastabas apie agentūras, kurias įsteigia pati komisija ir yra sakoma, kad dėl jų e, sukčiavimo rizika padidėja. Dažniausiai Europos parlamentui tos e, pastabos, ta kritika yra pateikiama, tačiau atrodo, kad Europos komisija pati nekreipia dėmesio į tai, ką jos atitinkamas generalinis direktoratas ar Olafas sako. Mano nuomonė tai yra gana keista. Antras dalykas. Norėčiau paklausti. Jeigu Olafas yra svarstęs galimybę pradėti tyrimus susijusius su nedidelėmis išlaidomis ir kuriuos reikia atlikti per trumpą laiką. Tai ar jūs esate jau galvoję apie sukčiavimo apibrėžimą? Kas įeitų į sukčiavimą? ir kaip e, sukčiavimas galėtų būti apibrieštas ES viduje, kokiais kriterijais jis galėtų būti pagrystas. Koks yra sukčiavimo senaties terminas ES? Yragi nustatyta labai daug atvejų, e, kuriuos e, institucijos išaiškina, tačiau jie yra užslepiami. Aš norėčiau sužinoti, koks procentas tokių bylų yra užmaskuojama būtų labai svarbu išmatuoti ES valstybių narių teisėjų kuros institucijų efektyvumą, kaip jos sugeba išmatuoti e, bylų užslėpimą ir kiek iš tikrųjų atvejų leidžia pradėti oficialų tyrimą. Manau, kad tokie skaičiai, tokie duomenys e, būtų labai svarbus. Norėtume palyginti tą pa, užslėptų sukčiavimo atvejų ir atskleistų sukčiavimo atvejų statistiką. Pastaraisiais metais ataskaitose yra kalbama konkrečiai apie bendradarbiavimą tarp OLAFO ir valstybių narių institucijų. Aš manau, kad jums reikėtų turėti, ar galbūt net turite, kokią nors lentelę apie 27 valstybės narės ir bendradarbiavimą su atitinkamomis jų institucijomis ar galėtumėt nurodyti, kiek, kokiu mastu yra bendradarbiavimas su skirtingomis valstybės narėmis, su Italija, Belgija, Rumunija? Aš manau, kad visose ataskaitose turėtų būti skyrius su tokia bendradarbiavime atspindinčia lentele. Dabar ataskaitoje apie tai nėra kalbama. Ogi ta informacija būtų labai svarbi. Tai nebūtinai reiškia, kad ES institucijos e, rašys pažymius valstybės narėms greičiau Olafas galėtų pristatyti savo sukauptą patirtį, dirbant su pavienėmis valstybių narių institucijomis. Jei leistumėt ir dar vieną pastabą išsakyčiau, kuri galbūt skambės poetiškai. Mes kalbam apie sukčiavimą, naudojam terminą sukčiavimas. Aš manau, kad ES nėra piliečio, kuris tiksliai nežinotų iš ankstyvos vaikystės, kas yra sukčiavimas, ką reiškia sukčiauti ar pavienis asmuo, ar bendrovė, ar institucija gali labai nesunkiai suprasti, kada yra sukčiaujama. Ir jeigu pažiūrėtumėt dabar, jeigu pasižvalgytumėt dabar po šią salę, tai pamatytumėt, kad turbūt nei vienas žmogus iki galo tiksliai nesupranta, kokie terminai yra naudojami apibrėžiant Olafo veiklą. O tie terminai neretai atrodo labai sudėtingi ir dažnai mes e, prarandam bendrą kontekstą, sutelkdami dėmesį į pavienės detalės. Etiniu, moraliniu požiūriu žmonės supranta, kas yra sukčiavimas, bet mes turim tiek daug sudėtingų taisyklių ir nuostatų, kurios užgožia tikrą sukčiavimo esmę. Manau, kad agentūra atsakinga konkrečiai už kovą su sukčiavimu susiduria su ta problema, kad yra labai sunku suprasti e, sukčiavimą apibrėžiančias taisyklės. Galiausiai reikėtų supaprastinti šios labai svarbios institucijos veiklos taisyklės. Ailet. Grazie. Ponas Ailetas. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Aš visų pirma norėčiau sureaguoti į pono Balčyčio klausimą. Manau, kad mums iš tiesų reikėtų dvišalių pagrindų aptarti jums rūpimus klausimus, nes bijau, kad galbūt ne visiškai e, aiškiai supratau, ko jūs norėjote. Galbūt mes galėtumėm akis į akį tuos klausimus aptarti. Atsakysiu ponui Audin. Pone pirmininkė, pone Odį, aš čia negaliu įvertinti e, Kroatijos sukčiavimo mastų. Man, e, mano pozicija neleidžia to daryti. Tik vieną auditą esame atlikę Kroatijoje. Bet, kaip žinote, su Kroatijos administracija labai glaužiai bendradarbiaujame ir e, mes stengiamės pagerinti jų administracinius gebėjimus ir auditinius gebėjimus. Mes nustatėme tokias pat problemas Kroatijoje, kaip ir kitose naujosiuose, net ir senosiuose valstybėse narėse. Ir esmė yra ta, kad trūksta teisybės, teisingumo Auditas yra atliekamas, bet teismai negali priimti galutinių sprendimų, kai e, bandomi išaiškinti ir nu, nubausti už atskirus sukčiavimo atvejus. Toks sunkumas e, paaiškėjo Kroatijoje. Bet yra ir kitų problemų, ir aš Kroatijos administracijai labai konkrečiai jas įvardinau, pasakiau, kad reikia labiausiai sutelkti dėmesį į teismų sistemą ir teisingumo sistemos gerinimą. Jeigu jūs norite, aš galiu jums parengti tam tikrą informacinį lapą ir atsiųsti jį prieš jums važiuojant į Kroatiją. Aš tą informaciją turiu ir galiu tai padaryti, jeigu jums yra reikalinga. Jūs išsakėte komentarą dėl Belgijos Ir aš labai puikiai suprantu, ką jūs norit pasakyti. Šis klausimas labai jautrus. Jaučiuosi labai nepatogiai, kai matau, kad kai turiu paaiškinti e, gana dažnai, kad e, Belgijos statistika atspindi tokius aukštus skaičius. Taip, mes nepakankamai vertiname šią problemą, e, mes ją panagrinėsime ir pažiūrėsime, ar nebūtų galima pakeisti statistikos sistemos, ar nereiktų padalinti statistikos pateikimo e, formą, kad e, mus priimanti valstybė neatrodytų iškreiptai korumpuota. Atsiprašau, kad negaliu kalbėti flamandų kalbą, bet pabandysiu pasakyti angliškai į klausimą dėl agentūrų. Taip, mes iš tiesų komisijai suteikiame naujausią reikalingą informaciją apie mūsų išaiškinamas problemas agentūrose. Ir platesnė prasme mes padedame išspręsti tas problemas. Aš, kiek pastebėjau, Europos komisija nėra linkusi kurti dar daugiau agentūrų. Europos komisija puikiai suvokia, kokie sunkumai iškyla valdant tas agentūras. Ypač kai kuriame mažas institucijas, e, kuriuose dirba e, siuros ryties specialistai, neretai e, jų būstinės yra labai toli nuo centro. Ir tada mes tikimės, kad tos institucijos labai kruopšiai laikysis visų taisyklių. Neretai čia Briuselėje labai daug personalo tas taisyklės įgyvendina. Europos komisija puikiai tą supranta ir ji savo pasiūlymų taip betodariškai neteikia, tačiau realybė yra tokia, kad agentūrų uh, skaičiai tik didėja. Mes uh, stengiamės vis labiau prisidėti prie prevencinės politikos kūrimo dabar ir uh, Norėčiau paminėti dar vieną momentą dėl agentūrų. Jeigu kokį smulkų pažeidimą nagrinėjame Europos komisijoje, kartais jis net nebūna susijęs su sukčiavimu, tik tai yra tam tikro aplaidumo, neapsižiūrėjimo e, problema, pavyzdžiui, kas nors įdarbintas buvo neteisingai, tai e, Europos komisija kreipėsi į, į DOC Europos komisija pati tokių e, reikalingų specialistų neturi. Ir mes tada pradedam dirbti su Europos komisija, nes, su, su agentūromis, nes suprantam, kad Europos komisija neturi žmonių. Ir dabar egzistuoja tam tikra spraga. Mes turim padėti Europos komisijos agentūroms pačioms išspręsti tam tikras problemas. Nes suprantam, kad trūsta administracinių gebėjimų ir darome viską, ką galime. Uh, e, iš administracinės pusės, kad pagelbėtume. Perinant prie skirtingo sukčiavimo apibrėžimų. Taip, sukčiavimas yra skirtingai apibrėžiamas e, atskiruose finansinių interesų apsaugos teisės aktuose. Tačiau mes turim vieną aišku apibrėžimą dėl sukčiavimo susijusio su ES biudžetu. Norėčiau priminti, kad e, šiek tiek kitokiam kontekste egzistuoja e, Transparency International organizacijos korupcijos apibrėžimas. Tai yra e, piknaudžiavimas patikėta valdžia siekiant privataus pelno. Aš manau, kad mūsų piliečiai maždaug taip ir supranta sukčiavimą. Manau, kad tai yra pakankamai geras korupcijos apibrėžimas. Bendrijos teisės aktuose yra formalus teisės, teisinis apibrėžimas. Jau turbūt šiandien per daug ilgai išnekėjau apie kai kuriuos mm, sunkumus susijusiais su mat, išmatavimu, įvertinimu. Verčiant iš vengrų kalbos buvo vartojamas terminas latent fraud, paslėptas sukčiavimas, bet turbūt, kad čia buvo turima galvoje e, toks bazinis sukčiavimas, smulkus sukčiavimas, kuris yra neatskleidžiamas. Tokių skaičių mes neturime ir mes negalime išmatuoti. Aš nemanau, kad dabartinėmis Europos biudžeto kontroliavimo priemonėmis mes tą galėtume padaryti. Esame bandę labai smarkiai tą padaryti, bet kol kas to padaryti negalime. Negalime suteikti specifinės konkrečios informacijos apie atskiras išlaidų sritis. Mūsų informacija yra kur kas e, geriau surinkta dėl biudžeto pažeidimų ir sukčiavimų. Taigi mes stengiamės surinkti visą reikalingą informaciją apie klaidas, apie pažeidimus ir e, per jo išsiaiškinti, kas yra tikrieji rimto sukčiavimo atvejai. Jeigu aš turėčiau daugiau laiko ir e, jeigu mūsų aplinka nebūtų tokia formali, kokia yra šiandien, mes galėtume e, pasitelkti šią diskusiją konkrečiaus ryties specialistus. Pereinu prie kito pono Dojčias klausimo ir e, jis sakė, kad reikėtų aiškiau ataskaitoje kalbėti apie bendradarbiavimą su skiriomis valstybėmis narėmis mastus. Aš suprantu, kad niekas neprašo, kad mes parengtumėm e, geriečių ir blogiečių lenteles valstybių, kurios gerai dirba ar blogai dirba. Mes to nenorim daryti ir mums to nereikia daryti. Mes su visom tom institucijom turim kartu dirbti. Uh, tokiu formatu būtų neįmanoma e, rengti jokių lentelių, jeigu jūs tą siūlėte. Bet e, turbūt jūs siūlėte ir prašėte, kad mes darytume viską, ką galime, kad būtų suteikta protinga, išsami informacija apie šią sritį kuri šiek tiek daugiau parodytų, kaip mes bendradavome su atskiromis valstybėmis narėmis ar atskiromis institucijomis. Ir ypač, kad atspindėtų, kur yra daroma pažanga ypač tais atvejais, kai egzistuoja spragos. Tai labai rimtas darbas ir aš jau dabar matau, kad galbūt būtų galima kitam generaliniam direktoriui pasiūlyti tai traukti į kitų metų ataskaitą. Nežinau, kiek tai būtų sėkmingas pasiūlymas, bet apie tai pagalvoti būtų galima. Manau, kad viskas, ponė pirmininkė, ačiū. Ačiū labai. Jeigu nėra daugiau klausimų, tuomet perikime prie kito darbo tvarkės punkto. Tai yra e, specialusis pranešimas numeris 1.60 metų ar pasitrumų specialią ataskaitą ar veiksmingai kontroliuojamos importui taikomos supaprastintos mūtinės procedūros. Pranešėjas yra kolegas Tas, jam ir steiksiu žodiškai. Ačiū pirmininkė. Mėly kolegos, nežinau, kiek iš jūsų skaitėte šį specialų auditorumų, šią specialią ataskaitą. Tačiau mes galime teikti, kad auditorumų darbuotojai nuveikė puikų darbą, kuris leidžia suvokti labai svarbes procedūras susijusias su mūtinės procedūrų supaprastinimu. Šis reglamentas yra labai svarbus siekiant e, padaryti prekybą paprastesnė ir siekiant, kad prekybininkai santykinai paprastų būdų galėtų e, apiforminti savo prekiamų prekių muitinės procedūras, tiksliau atlikti. 70 procentų visų muitinės importo procedūrų dabar yra supaprastintos pagal e, statistikos duomenys, kuriuos mes gavome 2008 metais. Taigi viskas yra paremta tarpusavio pasitikėjimu tarp prekybininkų. Tai yra geras aspektas, tačiau nepaisant to mes galime tikėtis, kad visą laiką reikia atlikti tam tikros priežos ir kontrolės darbus ir patikrinti, ar gamintojų ir prekybininkų pasiekti susitarimai galioja, ar teisingai jų yra laikomasi, nes priešingų atveju atsiranda sukčiavimo galimybių, įvairių spragų Kuomet aš rengiau šį darbo dokumentą, turėjau Strasbūrę ilgą pokalbį su auditorumų nariais ir jų padėjėjais. Tuo metu gavau, parengiau tiksliau 12 rekomendacijų, nes jas įtraukiau ir auditorumų atstovų pastabas į kurias turėjau atsižvelgti, nes jie yra ekspertai, specialistai, žino, apie ką eina kalba. Ir klausydamasis pono Ailėts pasisakymo, aš taip pat e, turėjau galimybę pasikalbėti su kompetitingais komisijos nariais šio klausimo ir, kaip jau minėjau, labai džiaugiuosi šio auditorumo ataskaitą. Ta jau anksčiau pasakiau, taip pat minėjau, kad yra labai svarbi šį supaprastintą muitinių procedūrą. Tačiau atrodo, kad dėl šios supaprastintos procedūros yra patiriama nemažai nuostolių, ypatingai ES biudžetas nemažai tų nuostolių patiria. Ir aš kalbėdamasis su komisijos atstovais, kurie vėliau pasisakys, sužinojau, kad komisija yra labai sudėtinga įvertinti ES biudžeto patiriamos žalos na, mastą. Būtent e, žalos, kuri susijusi su tuo, e, kad šios e, supaprastos muitinės procedūros veikia geriau, blogiau arba visai neveikia. Taigi tuos visus aspektus reikia išsiaiškinti. Ir aš būčiau dėkingas, jeigu komisija iki 2011 metų kovo mėnesio, kol uh, pasibaigs e, biudžeto vykdymo patvirtinimo procedūra, komisija pasirūpintų tuo, kad e, teisės aktų sistema ir tos gairės, kurias komisija parengė, pati būtų papildytos. Taip pat nemažą trūkumą galime išvelgti taikančius naujasis taisyklės ir valstybių narių veikloje, jeigu jų kompetitingos institucijos, tai yra muitinės tarnybos, nebendradarbiauja tarpusavėje, jeigu valstybės narės e, nevykdo pakankamos kontrolės, jeigu nesilaiko tam tikrų įstatymų ir susitarimų, tai savame suprantama, kad sistema negali veikti taip, kaip ji turi veikti ir nu, kai kurie prekybininkai ima sukčiauti. Todėl aš norėčiau paraginti valstybės narės deramai taikyti galiojančius teisės aktus ir pasirūpinti tuo, kad būtų vykdoma pakankama kontrolė. Ir e, taip pat norėčiau kreiptis į komisiją, kuri turėtų geriau kontroliuoti valstybės narės ir nustatyti, kuriuose iš jų kontrolė yra pakankama, o e, kurios turėtų labiau pasitemti. Tai yra dar viena mano rekomendacija arba e, netgi reikalavimas e, atlikti griežtesnius tyrimus ir priežiūrą sužinojau, komisija jau pradėjo šios darbus per artimiausius mėnesius, sistemingai komisijos atstovai lankysis atskirose valstybėse narėse ir vykdys atitinkamas patikras. Šiandien prasidėjo atitinkami kontrolės darbai Vokietijoje, kita valstybė yra Niderlandai ir mm, kitos laukia savo eilės. Manau, kad e, tokie poslinkiai vertintini teigiamai ir sveikiname, kad komisija jau pradėjo šios veiksmus dar e, prieš e, juos aptariant mūsų komitete. Taip pat minėjau anksčiau apie tai, kad iki 2011 metų pabaigos komisija turėtų mums pateikti išsame ataskaitą, tokį apibendrinimą, tačiau, kaip supratau, iki 2011 pabaigos visi darbai nebus atlikti ir e, visų kontrolės ataskaitų mes nesugebėsime gauti, tačiau galbūt galėtume gauti kokią nors tarpinę ataskaitą, pavyzdžiui, įvykdžius jau šešias e, tokio pobūdžio iš e, šešių valstybių e, kontroliavimo procedūras atlikus. Kaip žinome, 25 procentus lėšų, kurias valstybės narės išieško lieka jų e, biudžetams. Todėl tą reikia aiškiai pasakyti, nes tai yra ir finansiškai naudinga valstybėms čia e, daugiau pastangų padėti, užtikrinant geresnę kontrolę. Manau, kad kartu su audito rūmais turėtume susitarti, jog būtina ir toliau imtis visų uh, reikiamų veiksmų, dėti visas reikiamas pastangas tam, kad būtų atlikta tai, kas turi būti atlikta. Kitas mano pastebėjimas ir kita rekomendacija yra susijusi su Niderlanduose veikiančia sistema, kurią auditorumai pagyrė. Tačiau pasakyti, kad ta sistema veikia ant popieriaus, tačiau nėra visiškai įgyvendinama 100 procentų Niderlanduose jau yra teigiamas dalykas, kad apskritai tokia sistema yra sugalvota ir taip pat sveikintina, kad auditorumai tokiai sistemai pritarė. Dabar aš paprašyčiau, kad e, būtų toliau apsvarstyta, kaip šį modelį būtų galima panaudoti ir kitose valstybėse narėse ir be to veiksmingai panaudoti. Devintoji mano rekomendacija, raginu komisiją išsameu išnagrinėti įvairius e, e, išskirtinės, išskirtinės supaprastinimo sistemos aspektus tam, kad būtų išsamei išsiaiškinta, e, koks yra piknaudžiavimo mastas taikant tą išskirtinio supaprastinimo procedūrą ir tikrai iki biudžeto gyvenimo padarimo pabaigos norėčiau, kad būtų pateikti konkretus skaičiai, nes tas išskirtinis supaprastinimas, man atrodo, tokia sistema, kuri yra labai pažeidžiama. Dešimtoji rekomendacija Belgija, Prancūzija, Airija, Švedija, Rinktinė karalystėje. Audito rūmai konstatavo, kad tam tikri ekonomikos subjektai nesugebėjo pateikti muitinės procedūrų dokumentų, kurių iš jų buvo reikalaujama pateikti. Aš manau, kad jeigu jau yra nustatomi tokie atvejai atitinkamose valstybėse, juose būtina atlikti dar griežtesnius patikrinimus. Aš paminėjau čia tik tai tas valstybės, kurias minėjau auditorumai, tačiau uh, Manau, kad būtent šios minimos valstybės turėtų susilaukti papildomų patikrinimų iš komisijos tam, kad biudžeto kitos komiteto nariai šiame parlamente taip pat būtų geriau informuoti apie tų atvejų priežastis ir aplinkybės. 11 rekomendacija, tiksliau konstatavimas, susijęs su tuo, kad aš manau, kad e, nėra vykdoma nuosekli sankcijų taikymo politika. Kiekvienas susitarimas kurio nesilaikimas nėra baudžiamas tam tikrų sankcijų pritaikymu, yra pakankamai silpna. Sankcijų sistema turi būti protinga, tačiau ji turi turėti ir E, pakankamą atbaidomai poveikį, grasinamai poveikį tam, kad valstybės narės laikytųsi prisimtų įsipareigojimų, kalbant apie pačius e, ūkio subjektus, prekybininkus, jiems taip pat tenka uždavinys ir e, beveik auklėjimoje pobūdžio tas uždavinys yra. Jie turi suvokti taip pat ir jiems tenkančią atsakomybę už e, atitinkamus savo veiksmus. Turime skatinti tą suvokimą, turime skatinti ūkio subjektus laikytis e, prisimtų įsipareigojimų pasirašytų susitarimų, nes jeigu nebus laikomasi, tai visas procesas pradės judėti e, priešingą kryptimį ir iškils grėsmė visai susitarimų tarp ūkio subjektų e, sistemai. Taigi, toks e, būtų mano, tokia būtų mano paskutinė rekomendacija ir e, aš šis rekomendacijas parengiau remdamasis auditorumo ataskaitą, tikiuosi, kad jūs joms pritarsite. Dėkoju. Suteiksime žodį atsakingam audito rūmų nariui, Prašau, ponė Masini. Gerbiamas pirmininkė, gerbiamas e, pranešiau, gerbiami e, parlamento nariai, gerbiami komisijos atstovai. Visų pirma, norėčiau padėkoti ponui Stes už jo rekomendacijas, kurios atsispindi darbo dokumente. ir tai yra jo rekomendacijos dėl Europos auditorumų specialiosios ataskaitos numeris vienas dėl importui taikomų supaprastintų muitinės procedūrų. Norėčiau padėkoti visiems parlamento nariams, kurie bendradarbiavo rengiant šį pranešimą ir už puikų bendradarbiavimą. Taip pat norėčiau jūsų komitetui padėkoti už visą komiteto nuveiktą darbą šioje srityje. Ir visi trūkumai, kuriuos nustatė auditoriai, dėl iš tiesų yra labai svarbus, tik tai gaila, kad pastaruoju metu e, biudžeto kontrolės komitetas ne visuomet e, taip domėdavosi audito rūmų ataskaitomis. Taigi da, šiuo metu galima konstatuoti tarsi tokį trišalį bendradarbiavimą, tai yra biudžeto kontrolės institucijos, auditorumų ir komisijos. Taigi norėčiau dabar kreiptis į jūsų komiteto narius ir paprašyti jūsų, kad ateityje bendradarbiautume dar glaudžiau, kad dar e, aktyviau dalyvautumėte tokiuose posėdžiuose. Ši specialioji ataskaita dėl supaprastintos muitinės procedūros yra vienas iš paskutinių žingsnių, kuriuo kurių buvo imtasi, kad būtų nustatyta, kaip taikomos šios procedūros Kalbant apie supaprastintas muitinės procedūras, galima aiškiai konstatuoti, kad apie 70 procentų visų 2008 metais atliekamų importo procedūrų, joms buvo taikoma būtent supaprastinto, e, supaprastintos muitinės procedūros. Ir taip pat valstybės narės E, netgi 90 procentų savo importuojamų prekių taikė supaprastintą muitinės procedūrą. Nepaisant to, ką pasakė pranešės, aš norėčiau atkreipti dėmesį į keletą aspektų, kurie yra svarbus auditorumams, ypač kalbant apie geresnį supaprastintos muitinės procedūros taikymą. ir kad e, tos procedūros padėtų geriau vykdyti ES ekonomikos politiką. Noriu pabrėžti, kad e, supaprastinta muitinės procedūra reiškia pagreitinta muitinės procedūra. Tai reiškia, kad ūkio subjektai gali greičiau gauti prekes, kurias jie parduos. Taigi ši procedūra yra greitesnė už normalią įprastą muitinės procedūrą. Ir pagal šią procedūrą pagreitėja visos atitinkamos procedūros. Tai yra labai svarbus aspektas, kalbant apie ES prekybos politiką. Audito rūmai E, nagrinėjo supaprastintą deklaravimo procedūrą ir taip pat nagrinėjo e, vietinio įforminimo procedūrą. Auditoriai norėjo nustatyti, ar šios procedūros yra gerai kontroliuojamos, kad būtų galima gauti atitinkamas garantijas, e, kad yra gerai surenkami tradiciniai nuosavi ištekliai. Ir taip pat, e, kad būtų galima garantuoti, kad ūkio subjektai vykdo savo įsipareigojimus ES ekonomikos politikai. Auditoriai savo E, vykdomos kontrolės kombinavo su e, atitinkamomis komisijos kontrolėmis ir e, auditais valstybėse narėse. Tai reiškia, kad auditoriai norėjo nustatyti, ar komisija sudarė tinkamą pagrindą, pagrindą būtent toms supaprastintoms muitinės procedūroms ir ar valstybės narės tinkamai taiko tas procedūras, lygiai taip pat ir ar jos veiksmingai taiko tų procedūrų kontrolės. Taip pat e, buvo bandyta nustatyti, ar tos valstybės narės, kurio, kurios surinko daugiau nei 60 procentų tradicinių nuosavų išteklių, ar jos e, pakankamai kontroliavo supaprastintą muitinės procedūrą. Kalbant apie komisiją, audito rūmai gali konstatuoti, kad e, šios supaprastinos muitinės procedūros teisinis pagrindas, nors, nors jis ir buvo šiek tiek pavėluotai pristatytas, yra tinkamas ir jis atitinka tam tikras audito rūmų e, rekomendacijas. Taip pat jis atitinka ir tarptautinius standartus, tačiau nepaisant to yra tam tikrų aspektų, kuriuos reiktų dar pagerinti. Pavyzdžiui, komisija e, turėtų užtikrinti, kad 2008 metais priimti teisės aktai veiksmingai veiktų visos, visose ES valstybėse narėse. Todėl e, mes siūlome komisijai parengti rizikos atitinkamus rizikos profilius e, susijusius su e, tradicinių nuosavų išteklių ir, surinkimu ir ES prekybos politika. Kalbant apie tikrintas valstybės narės, E, audito rūmai nustatė, kad valstybėse narėse vykdomos kontrolės dar nėra šimtų procentų tikslios. Taigi būti, negalime būti šimtų procentų tikri, kad tradicinių nuosavų išteklių surinkimas vyksta e, tinkamai. ir taip pat tai reiškia, kad ne visi ūkio subjektai gali pasinaudoti su paprastintos muitinės pro, pro, procedūros privalumais. E, ir tai yra nepaisant komisijos pristatytų gairių. Ir dažnai valstybėse narėse vykdomos kontrolės yra neefektyvios. Taigi audito rūmai nustatė, kad pavyzdžiui, kalbant apie kad e, kalbant apie muito licenzijų išdavimą, tam buvo tam tikrų trūkumų ir taip pat buvo e, ne. Pa, ištaisytos ankstesnės klaidos, bet to buvo nustatyta, kad pernelik dažnai yra e, taikomos išskirtinio supaprastinimo procedūros. Taip pat auditorumai konstatavo, kad e, nebuvo pakankamai kokybiškos aposterio kontrolės vykdomos. Taip pat auditorumai mano, kad yra labai svarbu įvesti bendrą informacinių technologinių sistemą e, visoje Europos Sąjungoje. Taip pat E, kalbėti apie rizikos profilių įvedimą ir būtent informacinių technologijų pagalba būtų galima geriau e, kontroliuoti e, muitinės procedūras ir taip pat bendrą ES priekybos politikos įgyvendinimą. Baigdamas norėčiau dar kartą padėkoti ponui Stas už jo puikų pranešimą ir mes džiaugiamės, kad E, jūs vertinate mūsų darbą ir tikimės, kad ir ateityje mes e, taip pat puikiai bendradarbiausime ir pasieksime pažangos šioje srityje. Na, o baigdamas norėčiau padėkoti valstybių narių e, muitinės institucijoms, kurios padėjo mums įgyvendinti auditą to procedūras ir taip pat ypač norėčiau padėkoti Slovakijos muitinės departamentui. Taigi dėkoju visiems ir tikiuosi, kad e, ateityje supaprastinta mūtinės procedūra bus dar paprastesnė. Ačiū. Ačiū. Komisijos atstovas. Ačiū, ponė pirmininkė. Visų pirma, aš norėčiau iš savo pusės padėkoti auditorumams už labai įdomią ir gerą ataskaitą. Aš nesileisiu į tiek detalių, kiek analizavo auditorumų narys ir ponas Stas, bet bendrai kalbant galiu pasakyti, kad e, teisinė bazė yra sukurta, galėčiau į tai atkreipti dėmesį ir e, įgyvendinant turbūt e, būtų galima e, daug aptarti. Bendrai kalbant, ponos tas pranešimas mums daug problemų nesukelia. Mes e, suprantame jo rekomendacijas, kurios, mano nuomonė, atitinka e, mūsų ataskaitą ir mūsų bendras e, mąstymo tendencijas. Norėčiau tik iš savo pusės išskirti porą trejetą klausimų susijusių su laiko terminų nustatymu. Ponas Stasių paminėjo, kad reikia stebėti, kad visose valstybėse matytumėm, kas iš tiesų vyksta. Neseniai tokia stebėsinos komandiruotė buvo suorganizuota į Vokietiją, netrukus važiuosim ir į Niderlandus ir žiūrėsim, kokią procedūrą Olandai taiko. O aš norėčiau, kad būtų skirta šiek tiek daugiau laiko mums, nes e, mes norime apsilankyti visose valstybėse narse, tai yra labai rimtas darbas, o mes ir turim ir kitų prioritetų. Ir reikia kalbėti ne tik apie stebėsenos vizitus, nes ponos tas pranešimo trečiame punkte yra kalbama apie gairias. Kai e, kalbame apie stebėsenos vizitus, turime turėti aiškias veiklos gairias laikas, kurio mes reikalaujame irgi turi būti susijęs su veiklos gairims. Labai sunku jas dabar būtų parengti, e, kol mes dar nesilankėme nors keletoje valstybių narių. Todėl prie gairių, manau, mes dar sugrįšim ne kartą ir galėsim bendrai e, su biudžeto kontrolės komiteto sekretorietu ir ponus tas išsiaiškinti, kokia būtų geriausia pozicija. Tačiau akivaizdu, kad visam tam reikia laiko ir kitų metų kovas jau už kelių mėnesių. Tik tiek aš galiu pasakyti. Ačiū. Pone pirmininkė, aš norėčiau e, šiek tiek pakalbėti apie biudžetinę pusę ir yra nuosavybė. TOR ir biudžeto generalinio direktorato veiklą. Aš e, esu dėkingas e, ponui Stas už pranešimą, nes jis e, išryškina tas pačias problemas, kokias mes pastebėjome atlikdami savo inspekcijas valstybėse narėse. Europos komisija taip pat ėmėsi reikalingų veiksmų. Be to, audito rūmai e, prašė kad mes parengtume e, tikrinimus supaprastinta tvarka. Ir mūsų patikrinimo rezultatai yra surašyti atskirose ataskaitose. 2009 ir 2010 metais Europos komisija dirbo su visomis valstybėmis narėmis, atliko uh, valstybių narių muitų kontrolės strategijos inspekcijas Ir dabar mes, remdamės rezultatais, e, ketiname parengti teminę ataskaitą. Ja su valstybėmis narėmis savo komitete aptarsime gruodžio mėnesį. Galite būti tikri, kad ir parlamentui bus suteikta reikalinga informacija. Šis klausimas yra labai svarbus ir šių metų e, antidempingo muito antidempingo ataskaitai. Tai yra labai aktualis rytis. 2011 metais, vadovaudomėsi audito rūmų supaprastinta procedūra, e, ketiname valstybėse narėse surenkti specialias e, e, inspekcijas, kad valstybėse narise pažiūrėtume, kaip yra e, atsiskaitimai sureguliuojami. Informaciją parlamentui suteiksiu, bet kaip mano kolega Štaksut sakė, laiko mes turim šiek tiek per mažai, mums reikia daugiau laiko, todėl jo prašytume. Dėl nuostolių įvertinimo. Turiu galvoje nuostolius, e, kurie išplaukia dėl valstybėse narėse pastebėtų trūkumų. Negaliu dabar pasakyti, kad e, jūsų prašymą susilauks teigiamo atsakymo. Europos komisija neturi reikalingų galimybių tokiam vertinimui atlikti. Iš valstybių narių mes gauname informaciją apie sukčiavimo ir pažeidimų atvejus kuriuos pačios valstybių narių institucijos nustato. Ir e, daugiausia tai būna susiję su atvejais, kurie viršė 10 tūkstančių eurų. Olaf e, pagal ankstesnį darbo atvarkės punktą apie tai kalbėjo, bet mes negauname informacijos apie nenustatytus valstybių narių atvejus ar neišaiškintus atvejus. Mes kaip, valstybės, kaip komisija valstybėse narise atliekame savo inspekcijas, tačiau pasirinktų operacijų, kurias galime patikrinti per savo inspekcijas, mastas yra labai ribotas, palyginus su milijonais tų paslėptų operacijų ir sandorių. Todėl savo nustatytų išvadų mes negalime traktuoti kaip patikimo vertinimo pagrindo. Inspekcijos yra orientuotos į sistemos įvertinimą. Ir kai mes išaiškiname konkrečius pažeidimus, mes stengiamės atlikti ne kiekybinį įvertinimą, o kokybinį įvertinimą. Pagal savo išvadas mes bandome nustatyti, ar valstybių narių suskurtos procedūros ir sistemos pasiteisina. Todėl Europos komisija negali pateikti tokių vertinimų ir aš dabar negalėčiau pareikšti, ar supaprastintos procedūros trūkumai leidžia e, ar dėl jų atsiranda dideli nuostoliai ir daug išvaistama pinigų. Iš esmėsgi valstybės narės negali e, galbūt visų operacijų sukontroliuoti, bet labai svarbu yra sukurti tokią kontrolės sistemą, kuri būtų pagrista derama rizikos vertinimo sistema. Ir e, ji turėtų būti orientuota į rizikingiausius atvejus dėl kurių patiriami didžiausi nuostoliai. Galėčiau paminėti audito rūmų išvadas e, padarytas išnagrinėjus supaprastintą procedūrą. Yra sakoma, kad išvados yra ribotos, jos apsiriboja tik e, tam tikrą e, grupę atvejų ir dažnai jos yra susijusios su tokiomis formaliomis klaidomis, pavyzdžiui, kokiu nors dokumentų trūkumu ar kilmės valstybės nenustatymu. Aš manau, kad tokio pobūdžio išvados tik parodo, kad audito rūmai gali išaiškinti valstybių narių kontrolės e, sistemų